vėl pradėtų. Vasario 6 dienos posėdžio protokolai yra jums išdalinti. Ar norite ką nors pasakyti apie protokolus? Jeigu ne, tuomet laikysime, kad protokolai, posėdžių protokolai yra patvirtinti.